Diamo inizio. Benvenuti a tutti, buonasera a tutti, diamo inizio. Labadiena. Sveiki visi. Ką tik įvyko koordinatorių posėdis, kur priimti kai kurie sprendimai. Taigi, toliau darbo atvarkė. Rytoj kalbėsime apie nuomonę dėl siūlymo panaikinti 1760 direktyvą dėl jaučių ženklinimo. Komisija pateikė pakeistą pasiūlymą apie į kurį neatsivilta mm, nuomonės. Taigi aš siūlau atidėti balsavimą dėl šio dokumento iki kito posėdžio ir nu, numatyti naują terminą pakeitimams. Tai būtų balandžio 25 diena, tos dienos vidurdienis. Komisijos pasiūlymas yra 2012 162. Taigi, jeigu sutinkate, paprašysime atsakingai komiteto taip pat atidėti savo balsavimą. Jeigu niekas neprieštarauja, tai taip pakeistume darbo tvarkę. Taip pat, kaip žinote, nuo balandžio pirmos. E, parlamento darbe dalyvauja Kroatijos asociacijai nariai. Noriu pasveikinti Boro Grubozičių, Grubišičių, kuris e, dalyvauja mūsų komiteto darbe. Taigi sveikinu komiteto vardu jūs. Taip pat turime naują pakaitinį narį iš Suomijos taip pat e, ponas Savama. Sveikiname Jūs taip pat. Toliau protokolo tvirtinimas. Kovo 19-20 dienos posėdžio protokolas bus patvirtintas, jeigu nebus pastabų pateikta iki posėdžio pabaigos. Taip pat šiandien, kaip paprastai, Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Taigi toliau. Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽUP paramos schemas. Luis Manuel Kaplos Santos yra pranešėjas. Šiandien kalbame apie bendrosios žemė ūkio žemės ūkio politikos reformą, ypač apie tiesioginės išmokas. Na, čia temas yra keturios. Ir yra rengiami keturi pranešimai. Na, o pranešėjas dabar pateiks mums svarbiausius savo pranešimo aspektus. Pirmiausia, norėčiau pristatyti grafiką. Visi keturi pranešimai bus pristatyti komiteto posėdį birželio mėnesį, o terminą numatysime kažkuriai Liepos datai. Taigi, Luis, galime išklausyti dabar jūsų. Ačiū pirmininkė. Per paskutinius keturis, penkis mėnesius visi bandėme kuo daugiau apsikeisti nuomonėmis tarpusavėje Kadangi mūsų atsakomybė dabar yra didesnė, aš kalbėjusi su daugeliu kolegų, su ūkininkų asociacijomis, organizacijomis, aplinkos apsaugos organizacijomis, administracijomis, vietos vyriausybėmis ir dabar jau šiek tiek geriau suprantu, kokios yra prieštaringiausios nuomonės šioje srityje ir kur galima ieškoti kompromisu. Aš turiu pasakyti, kad esu visiškai atviras e, ir pasirengęs siekti tokio kompromisą. Labai svarbu, kad parlamentas laikytųsi tvirtos, nuoseklios nuomonės, nes derantis su komisija ir taryba būtent to ir reikės. Dabar tai, ką pateiksiu, nebūtinai yra mano pasiūlymai, tačiau tai yra pasiūlymai, kurie mano nuomonę galėtų leisti pasiekti platų konsensusą. Taigi trumpai pakalbėsiu apie svarbiausius pranešimo aspektus. Pirmiausia, išmokų paskirstimo problema. Mes suprantame, kad turėtų būti per, perskirstimas kažkoks, kad būtų ištaisyta dabartinė neteisinga situacija. Tai aš kalbu apie išmokas pagal hektarą. Komisija pateikė savo pasiūlymą o aš norėčiau teikti tam tikrą alternatyvą, kuri, mano manimu, būtų sažiningesnė, paprastesnė ir galbūt geriau tiktų dabartiniai ekonominiai e, situacijai. Todėl aš raginu valstybės narės, kurios e, yra blogiausioje padėtyje E, noriu paraginti pasistengti visus pagerinti savo situaciją ir užtikrinti, kad ne viena valstybė negautų išmokų mažiau negu 65 procentai bendrijos vidurkio. Tuomet artėtume prie konvergencijos. Ne 90 procentų. Siekti konvergencijos ne 90 procentų, bet 100 procentų. Aišku, neįmanoma, kad visi tai sugebės pasiekti. Aš raginčiau didinimą vykdyti laipsniškai nuo žemiausio lygio, kad būtų pasiektas vidurkis. Galbūt reikėtų daugiau per paskirstimo, daugiau kompensacijų valstybėms narėms, kurios uh, daugiau naudoja finansavimą pagal pirmąjį ramstį visų pirma. Taigi tie kurie gauna didžiausią e, pagalba iš komisijos turėtų daugiausia prisidėti prie perpaskirstimo. Tai liečia visų pirma e, valstybės, kurios yra virš bendrijos vidurkio. Pamažu jos priartėtų prie vidurkio. Tai yra šiek tiek skirtingai negu siūlo komisija, tai kainuos šiek tiek daugiau negu siūlo komisija, tačiau vis tiek tai yra uh, gana kuklus pasiūlymas, jis nėra aišku idealus, tačiau tai, e, tai leistų siekti kažkokio kompromiso. Toliau. E, aplinkos apsaugos elementas. Aišku, aš čia lauksiu ir jūsų pasiūlymų, tačiau šiame kontekste aš siūlau štai ką. Visų pirma, atskirti pagrindinę išmoką nuo ekologiškos išmokos. Bazinė išmoka turėtų būti numatytas pagal sąžiningas sąlygas, o papildoma ekologiška išmoka būtų teikiama pagal specialias konkrečias ekologinės taisyklės. Nepa, be visų e, nuobaudų kurios matytos, jeigu pažeidė taisyklės, tačiau tai būtų daroma pagal Lavija horizontalų reglamentą. Reikėtų pasistengti užtikrinti, kad galima būtų panaudoti likusias lėšas ir tą likusių lėšų problemą būtų spręsti panaudojant aplinkosaugos standartus. Taigi, ekologiškos išmokos turėtų būti dėgiamas tokiu būdu, kad nebūtų sukuriama pernelyg didelė biurokratija. Aš iš esmės norėčiau supaprastinti komisijos pasiūlytas priemonės. Pavyzdžiui, komisija siūlo e, numatyti ekologiškus e, aspektus, diversifikuoti grūdinės kultūras, Ir čia kalba apie ūkius, kurie yra didesni negu 3 hektarai. Nemanau, kad tai yra gerai, nes labai dažnai susidurėme su labai mažais ūkiais, kur yra daugiausia galimybių, kad ūkininkai bus nubausti, kad jie neįgyvendina numatytus priemonių. Taigi aš kalbėčiau geriau apie 20 hektarų ribą. Taigi turime problemą su ūkiais nuo 3 iki 20 hektarų. Čia reikėtų e, siekti diversifikacijos dviejų kultūrų prasme. Ir reikėtų kurti paskatas ūkininkams, e, kurie dirba ekologiškose saugomose teritorijose su tam tikrais kaiminiais e, plotais. Tai reikštų, kad tam tikra dalis e, derliaus simbiozės bus būtina, kad tam tikri plotai būtų simbiozės, o tam tikri koridoriai būtų atidėjiniai. Tuolime, norime užtikrinti, kad žmonėms e, būtų naudinga ta naudingosios ekologiškos priemonės. Panašiai kaip, kad siūlo komisija ekologinės pagalbos srityje. Galėtume padėti žmonėms, nes ekologiška pagalba bus e, sunkiau įgyvendinti negu ekologizavimo pagalba. Reikia taip pat paskaityti, ką komisija rašo apie integruotą ūkininkavimą 20 e, metų darbo atvarkėje. Kai kalbame apie nuolatinę žemę, nuolatinius plotus, nuolatinės kultūras. Galbūt reikėtų galvoti apie kitas rušis, kad būtų galima išlaikyti dirvos kokybę. Reikia užtikrinti, kad būtų auginama ir žali. Pavyzdžiui, jeigu nuolatinė kultūra yra alyvos, reikia dar kažko, kad žemės vertė būtų išlaikyta. Aš norėčiau, kad priemonės būtų paprastesnės palyginti su komisijos siūlymais. Nes biologinės apsaugos priemonės, kurios siūlo priemo, komisija, yra labai sudėtingos ir kelia didelius reikalavimus. Ir žmonėms reikia daug pastangų dėti laikantis visų biurokratinių reikalavimų ir taip toliau. Toliau. Konvergencija. Komisija siūlo, kad, kad valstybės narėse visiems ūkininkams būtų mokama vienodai už hektarą. Tačiau yra didžiulių skirtumų tiek tarp regionų, tiek tarp valstybių narių. Todėl būtų daug išmintingiau numatyti tam tikrą amplitudę e, aukščiau ir žemiau vidurkio, kad nebūtų reikalingai baudžiami ūkininkai, kurie dirba skirtingose sąlygose tame pačiame regione ar toje pačioje valstybė narėje. Tie skirtumai neturėtų būti labai dideli e, tarp valstybių narių, kai kalbame apie paramą hektarui. Konvergencija neturėtų būti visiška. Todėl reikia numatyti tam tikrą amplitudę pagrįstą vidurkiu. Toliau atgalinę datą taiskomės priemonės. Nemanau, kad čia susilauktume daugumos paramos, nes e, taip pat reikia pagalvoti ir apie, apie apibriežti, kas yra aktyvus ūkininkas. Galima sudaryti pozityvų arba negatyvų sąrašą ūkių, kurie, pažiūrėjau, negautų jokios paramos. Pavyzdžiui, kodėl e, golfo aikštynas turėtų gauti paramą, nors e, tas, tas plotas yra, jo paskirtis yra ūkininkavimo, tačiau jie iš tikrųjų ūkininkavimu neužsieima tai per, pervedimai tarp ramščių. Aš pasisakau už tai, kad būtų tokie pervedimai numatyti. Manau, kad komisija tam siūlo teisingą pagrindą. Nes sakyti, kad valstybės narės, kurios yra e, kurių situacija pagal pirmąjį ramstą yra vienokia, o ant, pagal antrąją situacija yra blogesnė, E, jie turėtų galimybę pervesti iš antro ramščio į pirmą. Tiek iš antrojo į pirmąjį, tiek iš pirmojo į antrąjį. Bendra taisyklė galėtų būti 10 procentų ar šiek tiek daugiau toms valstybėms narėms, kurių na, pirmasis ramstis labai stiprus, o antrasis ramstis praktiškai neegzistuoja. Jeigu pagal antrąjį ramstį naudojama tik tai 25 procentai, galbūt reikėtų, reikėtų numatyti e, atskirą biudžetą ir valstybės narės galėtų pervesti lėšas iš antrojo ramščio į pirmąjį, iš pirmojo į antrąjį. Taigi priemonės padėti jauniems ūkininkams. Man atrodo, kad čia reikėtų matyti privalomas sargas nes turime problemą, jog e, ūkininkai sensta. Todėl papildomai išmoka jauniems ūkininkams turėtų būti susitata su tam tikra teritorija, su ribotu plotu, ne taip kaip komisija siūlo pagal e, vidutinį kiekvienos valstybės narės plotą. Pavyzdžiui, jeigu kažkas turi 50 hektarų Rumunijoje, gali gauti papildomą finansavimą tik tai šešiems hektarams, e, kuris, kas yra vidurkis Rumunijoje, o Čekijoje papildoma išmoka būtų uh, už 90 hektarų, nes vidurkis Čekijoje yra 90 hektarų. Vidurkiai valstybės narėse yra labai skirtingi, todėl tokie uh, rodiklį naudoti būtų labai nesažininga ir gautume jokingus rezultatus. Galbūt reikėtų numatyti hektarų limitą visiems vienodą. Kai kurios valstybės narės sako, kad čia reikia būti labai atsargiems. Tačiau bet kokiu atveju reikėtų pagalvoti apie tokį limitą, galbūt laikinai nes kai kuriuose regionuose ūkininkavimas tiesiog išnyks. Kalbama taip pat apie paramos ribojimą, čia yra daug nesutarimų. Mano frakcija laikus nuomonės, kad tai parama reikia teikti iki tam tikros ribos su mažėjančia tendencija. Na, reikia, aišku, ieškoti geriausio metodo Galbūt tas e, paramos mažinimas galėtų būti susijęs su hektarų skaičiumi. Galbūt reikia numatyti tam tikras sumas pagal antrąjį ramstį naujovėms. Na. Reikia galbūt galvoti apie pozityvų diskriminavimą, kad e, skatinama darbo vietų kūrimą. Reikia atsižvelgti ir į darbo vietas, kai atliksime skaičiavimus. Skirtumai yra dideli, kai kuriuose valstybės narėse yra daug smulkių ūkių, kitose ne. Todėl visa sistema turi būti pakankamai subtili, kad galima būtų padėti ir mažiems ūkininkams. Tačiau neturėtume versti valstybių narių, kuriuose tokių ūkių nėra daug. Privaloma tvarka kurti priemonės, pagalbos priemonės mažiems ūkiams. Taigi, apskritai reikia pabrėžti tai, kad valstybės narės neišnaudojo 30 procentų ekologiškėjimui skirtų lėšų iš pirmojo ramščio. Ir galbūt būtų galima tas e, lėšas pervesti į antrąjį ramstį, kad būtų sustiprintos agroaplinkosauginės priemonės pagal antrąjį ramstį. Nes jeigu negalima panaudoti pirmajame ramstyje, tai galbūt tai, kas, ką, ką, ką įnešvė į antrąjį ramstį, bus labai svarbu taip pat. Aš nežinau, ar reikėtų numatyti minimalius procentus e, agro aplinkosauginėms priemonėms ar ne, bet kaip ten bebūtų, reikėtų numatyti galimybę pirmojo ramščio neišnaudotų lėšų panaudojimą antrajame ramstie. Mes nenorime atgrasyti žmonių, norime numatyti daugiau priemonių, kad viskas būtų supaprastinta, būtų sažiningiau negu dabartinėje sistemoje. Apie viską man nepavyko pakalbėti, tačiau mano pranešimo esminė mintis yra e, siekti konsensuso ir parengti stiprią poziciją parlamento pusėje, kad galėtume gerai dalyvauti darybose su komisija ir taryba. Tai nėra radikalūs pasiūlymai, nes radikalių pasiūlymų nepriimtų komisija, o taryboje taip pat reikia vienbarsio sutikimo radikalus pasiūlymai tokio sutikimo nesusilaukto, nes jie prieštarautų tam, kas teigia komisija. Taigi turime būti konstruktyvus, teikti patobulinimus tam, ką siūlo komisija. Ačiū. Atsiprašau, jeigu kalbėjau per ilgai. Grazie Luis. No, eh, il tema è importantissimo, per cui credo che. Ačiū, Luisai, ši tema yra nepaprastai svarbi. Taigi, Reikia pakankamai laiko jai skirti per vidinės diskusijas. Visi šešėliniai pranešėjai ir kiti turi turėti galimybę glaudžiai bendradarbiauti ir mūsų svoris priklausys nuo to, kiek e, paramos sutelksime pranešėjo pasiūlymams. E, turime galvoti, kaip atsižvelgti skirtingas nuomonės. Sąrašas norinčių pasakyti ilgas pabandykime kaip nors sutvarkyti su laiku. Gal 2-3 minutės skiriu. Uh, George Land, paskui Jim Nicholson. George. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegai Luisui uh, e, Koplos Santos už jo E, norą dirbti kartu su manimi ir kitais šešėlės panešiais, o mes esame pasirengę jam padėti, išplitauti tam tikras mintis keletas e, jo reakcijų į jo išsakytus dalykus. Mūsų bendras e, požiūris į pranešėjo poziciją būtų palankus, nėra didelių prieštaravimų bet mes dar esame labai artimi komisijos pozicijai, o nesame parlamento tokios e, atskiros išskirtinės pozicijos parengę. Galbūt apie tai pašnekėsiu e, vėliau, kai kalbėsiu apie detalės. Perskirstimo klausimas ir 100 procentų naudojimas kaip tikslo naudojimas užuot 90 procentų, kaip kad siūlo komisija savo pasiūlymą. E, aš nesu prieškai nusiteikęs šiam, reikia pasižiūrėti dar į detalės. Šalis, kurios gauna daugiausiai pagalbos, turėtų prisidėti prie perskirstimo. Tik įdomu bus pasižiūrėti, ką kolegos iš Prancūzijos ar Prancūz... e, Vokietijos pasakys. Dėl aplinkosaukinio elemento jis labai svarbus. Mes E, kritikavome komisiją dėl to, kad ji bando savo pasiūlymų įtikti visiems, e, siūlomos tokios pat trys priemonės, nežiūrint to, ką daro šalis, valstybės narės e, ekologinė žemdirbystės rytyje ir manau, kad reikėtų pasižiūrėti į šį klausimą atidžiau ir e, labiau įsigilinti į atskiras valstybių narių pozicijas dėl to žaliojo aplinkosauginio elemento dėl e, mažėjančių išmokų, tai yra labai geras dalykas. E, ir nuobaudos, kurios prilyginamos išmokoms. E, taip pat reikia siekti mažinti biurokratinę naštą, bet kas, kas supaprastins darbą, yra sveikintina siūlymas daugiau dėmesio skirti aplinkos saugos zonoms, e, kalbama buvo apie koridorius. E, ir užuot e, siekus, kad kiekviename ūkija būtų palikta dirbonuoti tam tikras žemės plotas, tai yra įdomus dalykas, į kurį reikėtų pasigydinti. Dar rimta problema susijusi su daugeliu šalių, tai yra pereimas nuo istorinių prie išmokų prie išmokų už plotą. E, žinome, kad e, Airijos e, žemės ūkio ministras pasisakė šiuo klausimu. Ir sakoma, kad gali būti skirtumas į tai 18-20 procentų, bet reikia dar pasižiūrėti į šį klausimą. Ir reikia E, užtikrinti, kad regione visi ūkininkai gautų vienodo lygmens išmokas. Ir taip pat e, kalbama apie 40 procentų bazinę išmoką ir 30 procentų už aplinkosaugos elementą. Ir Ir Reikia e, taip pat e, galvoti, ar nuo pat pradžių bus galima tą daryti. Gal reikia pirmiausia pradėti galvoti nuo 10 procentų kaip ekologiško elemento atsispindinčio mokėjime. Taip pat reikėtų pasižiūrėti į laikotarpį, per kurį būtų galima pasiekti norimą rezultatą. Nežinau, ar 19 metai yra tikrai e, gera data. Aš išklausiau pranešėjo, nesu visko sutinku, pirmiausia, viršutinės e, ribos nustatymas, nesutinku su tokiu pasiūlymu ir manau, kad kiti kolegos irgi gali mane palaikyti dėl žaliųjų e, lėšų pervedimas iš pirmo į antrą. E, ramstį, manau, kad reikėtų pirmiausia pagalvoti apie pirmąjį ramstį. Ir mes turime labiau pasigilinti šį aspektą. Mes turime e, sutirkti rimtą poziciją, kad e, komisija žiūrėtų į parlamentą kaip ir labai e, rimtą partnerį. E, Jim Nicholson. Pirminkė, dėkoju pranešėjui, dėkoju jam už požiūrį, labai subalansuotai viskas e, buvo padaryta, taigi grįžtame prie rimtų darbų, taip galiu pasakyti. Pirmas dalykas. Kas be atsitiktų po 2014 metų, mes neturėtume siekti visiškai visko pakeisti Reikia galvoti apie tam tikrus periodus, metus, kad ūkininkai turėtų laiko pasirenkti, prisitaikyti prie pokyčių, kurie tikrai ateis, mes visi tą žinome, taip pat žino ir ūkininkai. Tačiau nereikėtų visko daryti e, vienu įpu, reikia numatyti laiko, kad būtų galima pasirenkti ir pris, prisitaikyti. Dėl ekologiškojo elemento visi žino, kokia yra mano nuomonė. E, Pranešime yra išdėstyti atitinkami pasiūlymai, taigi turime kažką su jais daryti. Ir pranešime pranešime apie tai bus kalbama, bet ir ūkininkai turės dėkti tam tikras sąlygas. Aš nepritariu 30 procentų, tai yra pernelik didelis procentas. E, to žalio elemento reikia galvoti apie paprastesnį požiūrį ir sakoma, kad reikia supaprastinti visą tvarką, bet e, dėja komisijos pasiūlymai nesiūlo tokio paprastumo ar supaprastinimo. Reikia pagalvoti, kaip bus įgyventami e, pasiūlymai ir naujos priemonės ir ar neatsiras tikrai e, daugiau dar biurokratijos, biurokratinės naštos. Jeigu mes sudarysime tam tikrą sąrašą, e, kurio galėtų naudotis ūkininkai dėl atidėjinių. Jie turėtų būti skirtingi ir numatyti tam e, valstybėms narėms ir įdėkti lankstumo elementą. Dėl e, aplinkos saugos tam tikrų zonų reikia minimaliai tokių teritorijų išlaikyti ir galbūt būtų galima e, pasakyti, kad jau dabar ūkininkai imasi tam tikrų priemonių. Būtų labai apmauda, jeigu ūkininkai būtų verčiami mokėti už tokias priemonės tam tikrose e, zonose, teritorijose dvigubai. Dėl nuolatinių kultūrų ar nuolatinių gamyklų, ganyklų mes e, turime labai aiškiai kalbėti apie tai, ką tai reiškia E, pavyzdžiui, žinau, ką reiškia, kai žemė nėra arta 50-60 metų ir koks yra skirtumas, kai žemė suarta prieš metus. Taigi turime labai aiškiai apie tai kalbėti dėl viršutinės ribos nustatymo. Aš nepritačiau bet kokiam išmokų ribojimui e, naujų valstybių kolegos žino, kaip, koks tai yra sudėtingas e, elementas ir aš labai suvokiu tai. Mano frakcija labai aiškiai supranta problemą, manau, diskusijos vyks labai ilgai ir tikiuosi, kad kažkokiu būdu, e, baigiantis daryboms, e, rasime išeiti. Turėtų turėtume e, priimti sprendimą, kaip e, prisiderinti labiau prie vietos teritorijų. Dėl mm, ūkininkų pasakysiu, kad pabandžiau e, rasti tų, kurie palaikytų aktyvių ūkininkų kategorijos įvedimą ir niekas nepritarė e, šiai minčiai. Aš sutinku su jumis, nereikia golfo aikštynų, nereikia kitų kvailų dalykų. E, žemė turi būti skirta maisto produktams auginti, bet jeigu mes bandysime dabar apibriežti, kas yra aktyvus ūkininkas, tai sukursime labai daug biurokratijos ir tikrai pakliūsime į košmarą. Bent jau aš taip galvoju. Taip pat reikia pasakyti, kad e, jungtinė karalystė e, dėl lėšų antrajam ramščiui yra labai prastoje padėtyje, yra labai daug problemų e, dėl to antrojo ramščio ir lūkesčių. Aš noriu pasakyti, kad mums tikrai reikia Junktinėje karalystėje daugiau lėšų pagal antrąjį ramstį, kad galėtume įgyventinti tokią aplinkosaugos politiką, kokios reikia. Pabaigai dar kitas dalykas. Įdomus toks pastebėjimas. Praeitą savaitę audito rūmai gana kritišką nuomonę išreiškė dėl reformų paketo. Sakoma, kad administruoti bus pernelik brangu. Nauja tvarka plus 15 procentų dar reikės lėšų administravimui. Aš neįsivaizduoju, kokia galėtų būti vyriausybė šiuo metu kur nors Europos Sąjungoje, kuri galėtų sauliaisti, ar bent įsivaizduoti, kad gali sauliaisti papildomai skirti 15 procentų išteklių administruoti bendrą žemės ūkio politiką. Reikia to nepamiršti. Dabartinis pasiūlymas nėra realus, nes e, biurokratija dar 15 procentų padidės ir išlaidos padidės ir negalime to primesti ūkininkams. Tie 15 procentų tikrai daugelės ryčių gali būti labai e, rimtas indėlis, labai rimta suma. Reikia kalbėti apie E, fiskalinę kontrolę ir e, tikrai reikia galvoti, kaip bus rasta tos papildomos lėšas. Žinau, kad diskusijos tęsis ir dirbsiu su pranešė ir toliau, kad rastume gerą išeitį. Tikrai tikiuosi, kad mūsų komitetas ne tik e, dėl šio pranešimo, bet dėl ir kitų būsimų pranešimų sutelks rimtą poziciją, kad tiek komisijai, e, tiek tarybai galėtume e, aiškiai pasakyti, kad mes dirbame ir siekiame pozityvumo. Ačiū. Kaip ir kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjui. Jis labai aiškiai išdėsi savo poziciją šiandien ir per pastarąsias porą savaičių taip pat labai sėkmingai mums ją pristatė. Aišku, mes komitete turim labai mažai laiko ir daug detalių šiame pasiūlyme. Trumpai mano nuomonė, jūsų pasiūlymas dėl mm, lėšų perskirstimo iš tikrųjų, ko gero, linkstama prie nesažiningos sistemos Taigi būtų sunku mm, rasti bendrą visiems primtinę poziciją Baltijos valstybėms, pavyzdžiui, sunku bus pritarti šiam pasiūlymui. Taigi apie tai dar turėsime kalbėti toliau, bet atsižvelgdami turėsime kalbėti į biudžeto problemas. Toliau jūs kalbėjote apie deleguotusius ir gyvendinimo aktus, juos reikėtų apibriežti viską tiksliau paaiškinti. Parlamentas turi būti tikras, kad turės tam tikros kontrolės šiais klausimais. Neturėtume kontrolės prarasti, manau, visi mane suprantate. Norime gerai įsigilinti į visus pasiūlymus. Dėl aktyvaus ūkininko apibriešties niekas nesutinka su komisijos pasiūlymu. Tačiau mes turime pagalvoti apie galimą neigiamą sąrašą, galime taip pat pagalvoti, kaip dabar e, yra apibrėžiamas e, šis terminas 2009 reglamente, galime pagalvoti, ar reikėtų keisti formuluotę pagal šį reglamentą jau yra numatyta atitinkama apibrieštis ir atitinkamos nuostatas, tačiau šiuo metu jos naudojamos labai ribotos. Aš manau, kad reikėtų valstybėms narėms palikti tam tikros laisvės. Dėl išmokų ribojimo turime įsigilinti į komisijos pasiūlymę pateiktus skaičius. Ir dar, jeigu mes mm, mm, neskaičiuojame atlyginimų, Turime taip pat pagalvoti ir apie su ranga susijusias išlaidas. Pavyzdžiui, ūkininkai sudaro su brangos sutartis tam tikriems darbams. Turime ir su šiais darbais susijusias išlaidas įtraukti. Manau, turime užtikrinti sąžiningas, teisingas taisyklės ir dar dėl lankstumo tarp ramščių. Valstybės narės turi turėti galimybę nuspręsti, kaip joms yra geriau ir parlamentas turi užtikrinti, kad e, valstybėms narėms nekiltų problemų. Dar norėčiau pasisakyti apie su ekologija susijęs išmokas ir konvergenciją. Dėl ekologinių išmokų parlamento Viename iš pranešimų jau buvo kalbama apie sistemą, kuri būtų paprasta. Tačiau visi sutinkame, pirmininkė, kad šiandien siūloma reforma yra tikrai sudėtinga. Taigi, manau, kad reikėtų įvesti koregavimus, kuriuos ir siūlo komisija, kad jie būtų palankesni ūkininkams. Kita vertus, turime palikti valstybėms narėms pasirinkimo laisvės. Tai yra, turime suteikti galimybę valstybėms narėms rinktis. Turime turėti omenyje, pavyzdžiui, kad kai kuriuose valstybėse narėse nėra ekologinių požiūrių svarbių vietovių. Tokių vietovių negali būti, nes jos yra tarsi valstybinės paskirties, valstybinė žemė. Taigi mes turime pagalvoti, kokias pasirinktis siūlome valstybėms narėms susijusias su ekologiniais aspektais ir sutinku, kad tokia su ekologija iš, susijęta išmoka būtų atskira ir kad jeigu ūkininkai pasirenka ne taikyti ekologinių priemonių, tai jiems turėtų galioti kita sistema. Tačiau turime viską išsiaiškinti, rasti kompromisą su komisija. Yra ir daugiau dalykų, kuriuos norėčiau pasakyti apie ekologiją, tačiau apie jas galbūt vėliau. Dabar konvergencijos klausimas, jis taip pat susijęs su ekologija. Jau buvo čia šiandien kalbama apie labai staigų pereimą. Jeigu mes paimsime skaičius nurodytus 22 straipsnėje, tai matome, kad koregavimo vidurkis gali siekti net 50 procentų valstybėse narėse. Aš manau, kad tai yra tikrai per daug. Mes turime dar galvoti apie didelius skaičius. Komisija pasiūlė apskritai visose valstybėse narėse atsisakyti dabartinės teisės išmokas sistemos ir viską pradėti iš pradžių. Na, taip, daugelis valstybių narių abejoja dėl tokio galimo požiūrio ir pranešėjas, aišku, turėtų mm, dėl to pasisakyti. Vis dėlto manau, kad jeigu būtų kuriama visiškai nauja teisų išmoka sistema, tai valstybės narės patirtų papildomų išlaidų. Taigi tokias išlaidas taip pat turėtume turėti galvoje. Tačiau manau, kad e, konvergencijos klausimas yra toks pat politinių požiūrių jautrus, kaip ir su ekologija susijęto išmokų klausimas. Turi valstybės narės skaičiuoti nuostolius, kurios patirs ir valstybės narės, ir ūkiai. Ir galbūt komisija turėtų atlikti tarpinę analizę susijusią ir su konvergencija, ir su ekologija susijėtomis išmokomis. Galbūt tokia ataskaita turėtų būti parengta iki 2019 metų. Ir dar kalbėjome apie agrarinės aplinkosaugos schemas, apie šiuos pasiūlymus taip pat turėtume kalbėti išsameu dėl išmokų jauniems ūkininkams. Aš manyčiau, kad jos turėtų būti privalomos, nors žinau, kad net mūsų frakcijoje ir parlamente esama skirtingų nuomonių. Aš manau, kad siūloma sistema nebus veiksminga ir turime kitaip spręsti uh, tą ūkininkų senėjimo problemą, kuri buvo minėta. Toliau dėl susietų išmokų. Jos būtų pagrystos tam tikrose regionuose ir padėtų spręsti specifinės problemas. Galbūt pranešės galėtų apie tai pasisakyti ir kokio lygio tokios susietos išmokos galėtų būti jūsų nuomonė dėl smulkių ūkininkų. Uh, Man atrodo, kad neteisinga, kad valstybės narės privalėtų turėti tokią sistemą. Jos turėtų galėtų ją taikyti pasirinktinai. Atsiprašau, pirmininkė, kad tiek daug kalbėjau, galbūt vėliau dar galėčiau pasisakyti dėl kitų klausimų. Ačiū, Marija. Dabar e, Dorfman, paskui e, Bufė. Ačiū, pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Aš manau, kad e, tai, ką pranešėjas pasakė apie ekologinius aspektus, yra teisinga. Manau, kad e, galima būtų nustatyti 20 hektarų ribą. Manau, kad tai būtų tinkamas skaičius, tinkamas dydis. Aišku, tie yra ūkių, kurie jau dabar dalyvauja mm, programuose susijusiuose su ekologija. To reikėtų nepamiršti. Aišku, mes norime kurti ekologinių požiūrių palankės ūkininkavimo sistemas, Ir to siekiant reikėtų numatyti tam tikrą lankstumą tarp ramščių, tačiau ne visiškai sutinku su pasiūlymais dėl konvergencijos, kurie buvo pateikti. Buvo pasiūlyti konkretus skaičiai susijęs su konvergencija. Tačiau atitinkami kriterijai turėtų būti taikomi valstybių, o ne regionų lygmenių. Aš galvoju, pavyzdžiui, apie Italiją. Skirtumas tarp palankiausių ūkininkauti ir nepalankiausių ūkininkauti regionų yra didžiuliai. Taip pat didžiuliai skirtumai būtų tarp skirtingų šalių. Taigi turime rasti būdą, kaip e, elgtis tokiuose situacijose, kai tie skirtumai yra dideli. Mes manome, kad e, reikėtų tam tikros laisvės, sprendimo laisvės numatyti ir patiems ūkininkams. Ir ko gero negalima taikyti skirtingų kriterijų ar daugybė skirtingų kriterijų. Mes man, aš manau, kad nereikėtų galbūt valstybėms narėms numatyti per daug pasirinkimo laisvės, turėtų būti reglamente numatytos aiškios taisyklės. Sutikčiau su tuo, ką pranešėjas kalbėjo apie smulkius ūkius. mes galėtume numatyti maksimalų hektarų skaičių - 3-4 hektarai ar panašiai. Nereikėtų vadovautis vien tik tai kriterijais e, pagal pirmąjį ramsti. Manau, kad hektarų skaičius būtų tinkamas matas šiuo atveju. Nedaug buvo pasakyta apie mažiau palankės ūkininkauti vietovės. Būtų įdomu e, išgirsti su šiuo aspektu susijusius pranešėjo pasiūlymus. Ačiū. Ponas Bove. Pirma, pirmiausia, reikia pasakyti, jog uh, Mes džiaugiamės galėję dirbti su pranešėju, e, darbo pradžia buvo įdomi ir matau tam tikrą nuomonių sutapimą, bet mes turime eiti toliau ir noriu paminėti keletą iš tų kitų temų. E, dėl konvergencijos tarp valstybių Jau su pranešė apie tai kalbėjau ir manau, kad tikrai reikia nustatyti tam tikrą trukmės ribą. Šiandien, kai žiūrime į komisijos planus, matome 2028 e, metus ir toliau. Manau, kad reikia nustatyti tikslę datą, kad e, žinotume e, ribą, nes kitai bus neteisinga Aš suprantu, kad Baltijos e, šalims, kitoms šalims, kurios vėliau įstojo į e, Europos Sąjungą, daug kas iš dabartinių pasiūlymų yra nepriimtina. E, Pone Maginės kalbėjo apie tam tikrus dalykus, apie tai, kad reikia E, apibrėžti, ką, ką daryti su aktyvių ūkininkų kategorija. Mes e, turime užtikrinti, kad tam tikrų elementų nebūtų. Kalbama apie pajamas, kurios, pavyzdžiui, 80 procentų pajamų ne iš žemės ūkio veiklos, taigi tokie žmonės neturėtų, kurie patektų į tokią kategoriją, neturėtų uh, E, gauti paramos e, savo golfo aikštynams išlaikyti ir panašiai. Dėl e, laipsniško pagalbos mažnymo Manau, kad komitete vyks daug mūšių, nes kai kas, manau, kad daug jau yra ir taip apribojimų per daug, o kai kurie, kaip aš galvoju, kad yra nepakankamai. Jeigu bus per nelyg aukštai nusaida viršinė riba, tada Mm, bus e, galvojama, kaip nusileisti iki šimto, pavyzdžiui, tūkstančių eurų. Reikia galvoti apie tai, galvojant apie bendrą finansavimo apimtį. Komisija dabar yra pasiūlyma dėl tam tikros ribos, bet tai m, mm, nėra tinkamas pasiūlymas. Reikia galbūt šalyse vidui į tuos dalykus e, pagal ūkininkų situaciją e, iš naujo aptarti. E, kitas dalykas - aplinkos saugos elementai. Reikėtų labai aiškius tikslus nustatyti dėl to, koks turėtų būti rytojų žemės ūkis, kokios turėtų būti priemonės, techniniai elementai. Reikia galvoti, kad žemės ūkis ateityje turėtų būti tvarus, nes vyksta klimato pokyčiai, klimato e, kaita ir matome, kad Europos žemės ūkio modelis keičiasi. Tai nėra tik tai pristaikymas prie tam tikrų priemonių, reikia galvoti apie modelį. E, kažkada bendro žemės ūkio sistema buvo įvesta E, tam tikroms sąlygoms. Taigi reikia dabar galvoti apie tai. Ir reikia progresyviai galvoti apie uh, žaliai elementą aplinkosaus priemonės pradėti nuo 25 procentų pagalbos ir paskui 20 metais galbūt 50 procentų e, pagalbos sėti su šiuo elementu. Uh, Manau, kad e, tokie dalykai galėtų labai aišku signalą nusiųsti apie žemės ūkio sistemos e, modernizavimą. Taip pat reikia kalbėti apie diversifikavimą, nors terminas man nepatinka. E, komisija savo, kad reikia tam tikros kultūros 70 procentų ar panašiai, bet tai nėra diversifikavimas. Uh, Reikia galvoti apie baltyminės kultūras, apie tai, kad komisija e, skirs pagalbą dėl e, sojos augintojų ir panašiai, bet e, ar neatsiras modifikuotų kultūrų augintojų. Reikia galvoti, kad e, diversifikacija yra iš tikrųjų sėjomaina. E, reikia sėti tą dalyką ir tokiu atveju negalės, ne, nebus galimybės atsirasti modifikuot, genetiškai modifikuotiems organizmams ar kultūroms. Reikia galvoti apie tai e, ankštinių, pirmiausia, kultūrų auginimo sityje. Toliau smulkus ūkiai, reikia galvoti apie tam tikrą viziją, ar parama smulkiems ūkininkams yra pagalba, kuri tokiems ūkiams, kurie e, palengva numirs, ar tai yra pagalba norint išlaikyti tam tikrą elementą. Man atrodo, kad e, tai turėtų būti laikoma parama tam tikram tinklui, kuris yra arčiau vartotojų. Ir taip pat reikėtų galvoti apie antrą ramstį, kuris siejamas su infrastruktūra. Mm. O dėl e, mažų ūkių, man atrodo, kad reikia galvoti apie mišrę pagalbą, e, pagalba išmokos plotui, tai vienas dalykas, bet to nepakanka, reikia galvoti, kad smulkų ūkį galima apibrėžti ir pagal veiklos apimti, nes, e, pavyzdžiui, šampanė kažkas e, turi 2 hektarų žemėje ir tai nėra smulkus ūkis. O jeigu tu užsimi e, galvininkystę Rumunijoje, Lenkijoje ar Portugalijoje ir te turi tik 2 hektarus, tai jau yra smulkus ūkis. Taigi reikėtų tam tikrus kitus elementus ir skaičius įjungti į apibrėžimą e, mažo smulkaus ūkio. Uh, Aš taip pat e, norėčiau, kad parlamentas taptų diskusijų šiais klausimais e, lyderių, kad dalyvautų su komisija ir taryba diskusijose. Kol kas e, taryba nepaėgė panaikinti didelių skirtumų tarp šalių, o parlamentas galėtų suteikti tam tikrą, sutelkti bendrą nuomonę. Ačiū, Žaze. Toliau panas Oliničiakas, po to pana Kostinger. Mano sąraše vis dar yra, dar yra, dar yra 12 žmonių. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Šios dienos diskusija rodo, kiek daug dar reikia nuveikti ir kaip mažai liko laiko, kad mes parengtume geresnę ir ūkininkams palankesnę BŽUP. Pradėsiu nuo svarbiausio klausimo, nuo išmokų dydžio ir konvergencijos. Aš pasisakyčiau, aišku, už tai, kad tos išmokos būtų kiek įmanoma vienodesnės visiems ES ūkininkams. Komisija pasiūlė blogą sprendimą. Tai, ką siūlo Luisas, eina tinkama linkme, tačiau reikia pagalvoti, ar jo pasiūlytų priemonių pakanka. Mano nuomonė, mes turėtume siekti vienodų išmokų. Ir būtent Europos parlamentas turi labai aiškiai išsakyti tokią poziciją. Aš taip pat e, pasisakyčiau už tai, kad Europos parlamentas reikalautų, kad visi sprendimai būtų taikomi ES lygmenių. Visi standartai, apie kuriuos kalbame, turėtų būti taikomi visoms valstybėms narėms ir kuo mažiau turėtų likti atskirų valstybių narių sprendimo galioje, nes priešingų atveju tai nebebus bendra žemės ūkio politika, o skirtingos politikos įgyvendinamos skirtingose valstybėse narėse. Tas pats pasakytina ir apie ekologinės priemonės ir kitas priemonės, kur numatomas didesnis lankstumas, tai neatspindi ūkininkų poreikių. Kai kalbame apie e, konkrečius skaičius. Aišku, 20 hektarų gali būti tas pradinis skaičius, bet vėlgi aš siūlyčiau ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų taikomi visiems ūkininkams. Aktyvaus ūkininko apibrieštis vėl yra visos ES reikalas. Mes turime numatyti bendrą apibriešti ūkio gaunamos pajamos, visi kiti aspektai, kaip viskas turi atrodyti. Ir neigiamas sąrašas tos teritorijos, kur nevykdoma žemės ūkio veikla, o vykdoma kitokia veikla, viskas turi būti aiškiai apibriešta ES lygmenių, kad vieną kartą visiems laikams būtų šitie klausimai išspręsti. Ir dar dėl lėšų perkelimų tarp ramščių aš pasisakyčiau už. Na ir kai kas ne visai aiškiai atsispindi komisijos pasiūlyme, būtent ką daryti su tom lėšomis, kurios nepanaudojamos ekologinėms priemonėms, tai yra tie 30 procentų. Ir kaip užtikrinti, kad ar galima užtikrinti, kad tos lėšos būtų perkeltos į antrą e, ramstį. Aš pasisakyčiau už, pasisakyčiau taip pat už tai, kad tie ūkiai, kurie nori būti ekologiniais ūkiais arba jau yra ekologiniai ūkiai, neturėtų papildomai atlikti kažkokios administracinės veiklos, administracijų operacijų, kad galėtų pasinaudoti tais 30 procentų ekolo, su ekologija susijętų išmokų, nes jau dabar atitinka visus reikalavimus. Ir dar yra vienas svarbus klausimas. Kiekviena pakeitimą siūlome, mes turime žiūrėti per biurokratijos ir papildomų išmokų įvertinimo prizmę. Apie tai šiandien jau buvo kalbėta. Dalis komisijos pasiūlymų yra susiję su papildomomis biurokratinėmis išlaidomis, su papildomais sunkumais ūkininkams. Ūkininkai turės skirti daugiau laiko spręsti įvairius klausimus susijusius su dokumentais Tai tokių pasiūlymų mes neturėtume priimti. Tokių sprendimų nesuprastų ūkininkai, jeigu mes mm, siūlytume padidinti administracinės, biurokratinės išlaidas, to nesuprastų e, apskritai ES piliečiai. Tokių sprendimų turime vengti. Ačiū. Singer, Elizabeth. Ačiū, ponia Orančiak. Toliau pana Kosingerą. Ačiū pirmininkė. Aš pranešėjai noriu padėkoti už konstruktyvų darbą, už puikų bendradarbiavimą. Šiandien manau, kad bandžiau išklausyti, suprasti portugalų pasiūlymus portugalų kalbą, nes e, tie ekologiški aspektai buvo pristatyti pranešėjo ir gerokai skiriasi nuo komisijos. Man atrodo, su tuo komisijos pasiūlymu bus nemažai problemų. Ypač kiek tai susijęs su administracija ir kontrolė. Tai, ką sakė Džeimsas Nikolsonas, yra svarbu, nes jeigu audito rūmai žengs pirmąjį žingsnį kai kalbama apie BŽUP brangimą, o mes žinome, kad pozityvus pokyčiai nebūtinai susiję su išlaidomis, tai mums reikės dar gerai pagalvoti. apie tai, nes ūkininkai gaus mažesnę paramą. Norėčiau sužinoti, ką pranešėjas mano. apie ekologišką ūkininkavimą. Nes turėsime daug problemų su kontrolės priemonėmis. Žinau, kad Austrijoje yra daug problemų, yra susijęs su E, patikrinimais praktikoje, kuomet kiekvienais metais reikia teikti kažkokius e, įrodymus vienai per kitaip. E, dėl tų pasiūlytų koridorių ūkininkams tai čia idėja irgi problemiška įgyvendinimo prasme. Ypač dėl to, kad aš manau, kad vienoda ekologiška žemės ūkio kultūra yra, yra geriau negu kad e, išdalymas viskas po plotelį. E, įdomu tai, ką sakė pranešėjas apie 30 procentų e, perkelimą lėšų iš pirmojo į antrąjį ramstį nes mes juk žinome, kad tos lėšos liks, nes kai kurie ūkininkai neužsims ekologišką veiklą ir turbūt pranešime reiškia, reikia aiškiai pasakyti, kad jeigu nenaudojamos ekologiškos priemonės pagal pirmąjį ramstį, tai tas lėšas reikia panaudoti kažkur kitur, nes jeigu norime žemės ūkį padaryti ekologiškesniu, ir jeigu tai nedaroma pagal pirmąjį ramstį, jos turi, galėtų, turėtų turėti galimybę tai daryti pagal ram, antrąjį ramstį. Kitaip, nes savo tikslų visiškai nepasieksime. Labai trumpai noriu pasakyti, kad e, tarp ūkininko tikrai yra daug e, netikrumo, nes biudžetai yra e, prastoje padėtyje, daug gandų sklinda tarp ūkininkų, Todėl Žemės ūkio komitete reikia labai aiškę poziciją suformuoti, panaikinti tos, tas abejonės ir prisimti savo atsakomybę. Ačiū. Elizabet. Dabar ponas Kalinovskis. Ačiū pirmininkė, aš taip pat dėkoju pranešėjui už tokią savotišką bandymą supriešinti komisijos pasiūlymą su ES žemės ūkio e, sąlygų. Iš tikrųjų, reikia suderinti visus pasiūlymus su realia padėtimi. Ir siekiame konkrečių, mažiau be tikslų. Keletas pastabų. Pirmiausia, dėl su ekologija susijėtoms išmokas. Mes e, siekime nustatyti bendrus reikalavimus e, visiems ES ūkininkams. Reikalavimai susiję su ekologinėmis, e, su ekologija. Tačiau reikalavimai būtų vienodi, o išmokos būtų nevienodos. Taip bent jau siūlo komisija. Dabar siūloma 30 procentų nacionalinio voko. Tai vietoj to, kad būtų vienodinamos išmokos, skirtumas tarp jų dar labiau didėja. Tai pagalvokime. kad sistema turėtų būti sažiningesnė. Antras klausimas. Aš pasisakyčiau už pasėlių įvairinimą su tuo susijusių reikalavimų e, nustatymą ir manau, kad daugiametėji. Daugiametės pievos taip pat su jomis susiję reikalavimai būtų e, aiškus, Taip pat, kad bus nustatyti aiškus agrarinės aplinkosaugos reikalavimai ir reikalavimai susijęs su Natura 2000 teritorijomis. Septynių procentai ekologinių išmokų. Lenkijoje padėtis tokia, kad 20 hektarų ūkis yra suskirtas į, pavyzdžiui, 30 skirtingų sklypų. Ir Lenkijoje iš viso galėtume turėti maždaug 10 e, milijonų tokių teritorijų, ekologinių požiūrių svarbių vietovių. Tai reikėtų pagalvoti apie siūlomas ribas ir siūlomus skaičius. Toliau, dėl tų baltyminių augalų. Manau, kad tos teritorijos, kuriuose būtų auginamos tokios kultūros, turėtų būti įtrauktos į tos 7 procentus ekologinių požiūrių svarbių vietovių. Aš e, manau, kad tai padėtų pagerinti ir dirbos kokybę. Okay. Elisabeth e Martin Osborne. Elizabeth dabar. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Aš taip pat norėčiau, aišku, suprasti pranešėjo kalbą, kad suprasčiau visas detalės. Aš e, esu įstikinusi, kad šis dokumentas yra labai ambicingas, E, ekologiškai klausimai pagal pirmąjį ramstį ir antrojo ramščio pribojimai man atrodo labai svarbus. Ir čia nebūtų galima diskriminuoti įprastinių ūkininkų. Galbūt aš nepakankamai supratau, tačiau daugam turbūt pritarčiau. Tačiau dėl 30 procentų pagrindimo. Ką reiškia 7 procentų ekologiniai atidėjiniai? Ar jie dar E, kaip čia išeina? 30 procentų plus dar 7 procentai. Ką daryti su mažiau e, palankiais plotais? Ką daryti su esamomis e, agri aplinkosauginėmis programomis? Natūra 2000 jau buvo paminėta čia. Kaip viską integruoti gerai, kad viską būtų galima atsižvelgti. koridorių klausimas. Norėčiau išgirsti, kaip tai padaryti, nors ir nebūtinai aišku šiandien. Dar vienas dalykas dėl perskirstimo. Aš kaip atstovė iš Vokietijos norėčiau pasakyti, kad į paskutinę žemės ūkio reformą buvo žiūrima labai rimtai ir Vokietijoje išmokos būdavo išmokamos nesižvelgiant į istorinės išmokas. Dabar girdime, kad daugeliui ūkininkų kai kuriuose valstybės narėse bus labai sunku įvykdyti tai, ką siūlo komisija tik kaip susilaukti daugumos šiuo aspektu. Man atrodo, čia yra svarbiausias esminis klausimas. Na ir po to. Komisijos pasiūlyme kiekvienoje pasraipoje yra nuorodos į deleguotosius aktus, taigi čia turime apsispręsti kur, ir pasakyti komisijai, kur yra ribos man atrodo, čia yra svarbiausi dalykai. Ačiū, Elizabetai. E, įgyvendinimo aktų klausimas taip pat kels problemų dar nemažai. Tai tiesa. Dabar Martinas, po to Brita. E, noriu pirmiausia padėkoti pranešėjai Jis dėrėjosi su visomis frakcijomis ir labai atvirai išklausė kitų frakcijų nuomonių. Aišku, visko neišspręsime pateikdami 2000 pakeitimų. Manau, kad šiandien iš to, ką sakė pranešėjas, yra dalykų, kurios reikia spręsti. Ir aš sutinku, kad komisijos pasiūlymas dėl perskirstimo nėra pakankamas, reikia ieškoti teisingesnės sistemos e, toliau. Tačiau dėl esmės, e, man tai būtų ekologiški, ekologijos klausimai. mes turime būti patikimi tiek parlamento, tiek visuomenės akise. Penktadienį per plenarinę sesiją patvirtiname Europos bioįvairovės strategiją. Ir vienas svarbiausių dalykų ten yra ekologijos klausimai žemės ūkio politikoje. Man atrodo, kad visa ekologiškumo sritis šioje politikoje atrodo kaip kažkoks priedas tiesiog. Jeigu tai bus ir toliau, tai tiesiog niekas tuo nesidomės. Man atrodo, kad reikia kelis dalykus čia susijęti ir neturime pamiršti žemės ūkio, neturime vieniems leisti, kitiems neleisti ekologiškų ūkininkavimų užsiimti. galų gale nebeliks jokių ekologinių priemonių ir ką mes tada pasakysime visuomeniai. Panaudosime viešas lėšas, o koksgi bus e, efektas. Taigi dar gerokai turime pagalvoti apie ekologijos priemonės. Manau, kad komisijos pasiūlymas dėl pasėlių, dėl sėjomainos. Na, tokio nėra, iš tikrųjų yra kalbama apie e, pasėlių diversifikavimą, tačiau sėjomainos reikia taip pat ir komisijos pasiūlyme nuėta nepakankamai toli. Jeigu nori išmokų už sėjomainą, tai, tai turi būti būti pagrista bent jau e, auginamų kultūrų skaičiumi, ne tik procentais. Pažvelkime, kas e, vyksta su sojų, sojos kainomis. Importas, e, sojos importas auga, o pieno kainos smunka. Taigi vien ekonominiai faktoriai mums ateityje nepadės. o baltyminių kultūrų auginimą galima būtų suderinti su BŽUP. Dėl aktyvaus ūkininko apibriešties, manau, kad pranešėjas e, mano teisingai, komisijos taisyklės yra labai biurokratiškos, o neigiamas sąrašas būtų geresnis sprendimas. Mes turime pasakyti, ko norime, ko nenorime ir kas turi gauti lėšas. Reikia pasakyti, kad kai kurie žmonės neturi teisės gauti išmokų. Na, kai dėl a, e, e, išmokų apribojimo pritariu Žozė Bovė. Dabartinis modelis yra neefektyvus. Vaikutės ministerija sako, kad 80 ūkių veiksmingai dirbo pagal šią sistemą. Taigi sistema nėra veiksminga. E, tos ribos Vokietijoje yra 50 procentų arba dar mažesnės. E, kam tuomet reikalinga tokia sistema? nereikėtų dėrėtis su taryba ir po to nusileisti. Reikia parlamente sutarti, kad reikia žemės ūkio reformos, kad reikia ją gyvendinti kartu, kad esame atsakingi prieš mokesčių mokėtojus ir reikia siekti daugiau negu per praėjusią žemės ūkio reformą. Taigi aš raginu pranešėją laikytis nuosekliai savo pozicijos ir labai aiškiai tarybai pasipriešinti, kad e, jeigu kalbame apie žemės ūkio reformą, tai mes laikomės tvirtos pozicijos ir per daug nenulaidžiauti iš pat pradžių. Nes aišku, jiems viešoji nuomonė taip pat bus svarbi. Ačiū Martinai. Breta. Taip. Per pastarasis dienas man kilo nemažai abejonių dėl žemės ūkio politikos ateities. Kyla vis daugiau problemų dėl ekonomikos krizės, jie gilėja valstybės biudžetas atsiduria vis, valstybių biudžetai atsiduria vis um, e, sunkesnėje padėtyje, vyksta daug diskusijų. Taigi E, reikia daugam skirti lėšų, jas išskirsyti. Atsiranda spaudimas ir žemės ūkio biudžetui. Pagalvokime, kaip sudėtinga teisingai paskirstyti lėšas. Matau, kad bandoma siekti kompromiso ir tikrai nežinau, ar mes visi suvokiame, ką darome, ko norime. Pirmiausia, reikėtų galvoti apie tai, kad ūkininkai yra nepriklausomi operatoriai, kurie gali patys priimti sprendimus, bet užuot siekę to, mes tarsi siejame savo visus veiksmus su politinė pozicija komisijoje, parlamente ar taryboje. Ir atsiranda tam tikrų ideologinių motyvų, dėl kurių bandome nurodinėti, kaip ūkininkai turėtų dirbti ir sakome, ką jie turėtų auginti, bent jau pritaikius tą žalėjį aspektą, ekologišką aspektą, bus e, daromi labai aiškus nurodymai ir reikia galbūt e, atsargiai tai žiūrėti. Reikia galvoti, kad e, ūkininkai yra nepriklausomi veikėjai operatoriai, o mes vėl bandome kištis į uh, E, rinką ir reikia atsisakyti tiesioginių išmokų, kad tie ūkininkai galėtų dirbti nepriklausomai. Tačiau kol kas nematau tokių perspektyvų. Jeigu viskas bus taip ir toliau, tai nežinia, koks bus rezultatas. Reikia būti mums e, e, tvirtesniems. Ūkininkai taip pat patys turi e, galvoti, ką daryti jie ne visuomet yra pasirengę pildyti visas formas, kad gautų e, paramą. Mes kalbame apie e, tai, kad e, žalesis aspektas bus įvestas, bet sumažės biurokratijos. Bet tikrai atsiras dar daugiau reikalavimų ir žmonės tik tai dar labiau nusivils Europą. Aš sutinku, kad reikia uh, nesu tikra dėl to pirmojo ramščio e, ekologinių priemonių. Reikėtų sėti jas su antru ramščiu, reikėtų viską daryti skirtingai dėl finansavimo dalykų ir aplinkos apsaugos. Kol kas mes to neužtikrinsime. Turėtume kažkaip apeiti mm, šią problemą, ją išspręsti, nes kuo ilgiau lauksime, tuo viskas tik tai sudėtingės. Mes dabar uh, kišamės daugiau vis į dalykus susijusius su asmens duomenimis ūkininkų. Jeigu mes, e, ar mes taip darome ir su kitais ES piliečiais, jeigu ir toliau elgsimės taip kaip dabar, tai vis daugiau ūkininkų atsisakys savo veiklos ir tikrai nepasieksime savo tikslų. Ačiū, Brita. Dabar pona Kalnietė ir paskui panas Garcija. Ir kiti dar kolegos, kurie yra sąraše, o paskui pasižiūrėsime į nepalankęs ūkininkavimui teritorijas. O transportas bus nukeltas į kitą posėdį.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 Nevis visi kopā būtu zaudētāji tad, kad sāksies šīs nežēlīgās sarunas par Eiropas Savienības kopējo budžetu. Paldies! Bardzo dziękuję. Prosiłbym, abyśmy jednak patrzyli na czas. Tam się wyświetla. Ačiū, prašiau vis dėlto, kad e, žiūrėtume į laikrodį, atsiprašau kad turiu tai priminti, vis dėlto matau, kad mes truputį vėluojame. Dabar panas Garsija, prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti komisijai, kad subūrė aukšto ligmens grupę kuri e, nagrinė vynogių sodinimo klausimą. Tai yra labai aktualus dalykas. Taip pat žiūrima į e, cukraus kvotas pusimoje žemės ūkio politikoje. Mes turim ginti žmonės, apginti e, tuos žmonės, kurie sodina vynogynus ir kurie nori e, gaminti cukrų, bet pasarosius keltą metų jie susiduria su didžiulė konkurencija. E, dabar dėl to, ar tiesioginė e, pagalba turi būti siejama su e, nepalankiomis teritorijomis. Kaimo plėtros priemonės, kai kurios jau taikomos. Taigi reikia labai atidžiai įsižiūrėti mums į šį aspektą. Žalesis elementas, aplinkosauginis elementas procentas, kuris siemas su aplinkaus saugos priemonėmis, yra nepaprastai didelis, 30 procentų minima. Ir e, ta, bandoma šį elementą įvesti privalomai, tai yra tarsi diktatūra. Galvininkystė ES yra labai svarbi, pavyzdžiui. Kitas man susirūpinimą keliantis dalykas. Komisija žino, kas vyksta Ispanijoje, žino, kaip yra su alyvmedžiais bet e, Ispanijos padėtis yra ypatinga, negalima e, taikyti tokių aplinkosaugos priemonių reikalavimų e, Ispanijai, kaip kad tokių, kurie bus taikomi Šiaurės Europai. Kitas klausimas, kas yra aktyvus ūkininkas? Ar tas, kuris uh, užsima gamybą, uh, neturėtų būti tai vienintelė to žmogaus veikla privalomai. Jeigu žmogus sukuria darbo vietas, e, iš ūkininkavimo gauna pajamų, tai ir turėtų būti toks žmogus laikomas aktyvių ūkininkų. Dėl ploto, kas e, turi mažai žemės, ar tai yra aktyvus ūkininkas pavyzdžiui, viename plote gali dirbti vienas žmogus, didesnėme 20 žmonių, ar sieti aktyvumą su plotu, taip, bet reikia galvoti ir apie darbo vietas. Kitas klausimas - ypatingos teritorijos, reikia ypatingų specialių priemonių, kaip kad alyvmedžių auginimui, ryžių auginimui negalima visiškai vienodų reikalavimų įdėkti visoje Europos Sąjungoje. Siminkime, kad egzistuoja e, skirtumai tarp e, ryžių ar e, alyvų, alyvmedžių auginimo. Taip pat ir gyvulininkystė. Kai kuriuose teritorijose auginami mėsai galvijai, bet kitur neįmanoma uh, to daryti. Taigi žiūrėkime į skirtumus, bet visiems reikia taikyti sąžiningas, teisingas, nediskriminuojančias taisyklės. Tikiuosi, kad darybose pravers Jums mano mintis. Ačiū. Taip, tikrai e, geri linkėjimai, reikalingi pranešėjai. Ponas Jaras, paskui ponas Dantel. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir pranešėjai, kuris prisėmė tikrai nelengvą užduotį, tačiau mes kaip komitetas stengsimės padėti jam, kiek galėsime. Aišku, kalbame apie klausimus labai svarbius ES ūkininkams. Pirmiausia, dėl tiesioginių išmokų. Mums mes pritarėme pranešėjo požiūriui Na ir jau minėta, kad reikia atsižvelgti į skirtumus valstybėse narėse. Tai yra labai svarbu. Yra didžiuliai skirtumai tarp išmokų skirtingose valstybėse narėse. Ir tie skirtumai tarp išmokų yra didžiuliai. Pagalvokime, kaip būtų galima tas išmokas suvienodinti. Šiandien buvo kalbėta apie Baltijos valstybės. Turime prisiminti, kad yra daug neregistruotų teritorijų, nes tai teritorijos likusios tarsi po kolūkio. Tai tokia istoriškai susiklošiusi aplinkybė. Kitas klausimas yra supaprastinimas. Reikia galvoti apie e, mažesnę biurokratinę naštą. E, kitas klausimas. Apibrėžimai ir e, reikia galvoti, ar pasiūlymai neužkraus dar didesnės naštos. Mes turime galvoti, kokią kokį poveikį turės pasiūlymai. Reikia nepamiršti, kad ir e, Anglijos karalienė yra aktyvi ūkininkė. E, šiaip e, reikia galvoti plačiai apie pasiūlymą, apie tai, kas pateks į antrąjį ramstį. Mes jau turime aplinkosaugos programą ir m, mm, dabar sakoma, kad reikės taikyti e, ekologiškas priemonės pagal pirmąjį e, ramstį. Mes e, turime galvoti, kad vis tik tai pasiūlymas yra geras, kas taip dažnai nepastaiko, bet e, yra kitų dalykų, pavyzdžiui, e, viršutinės ribos nustatymas išmokoms. Aš esu prieš tai, nematau jokio pateisinimo vidinio tam. Ir taip pat reikia pasižiūrėti, kaip elgsis didelės įmonės, ar nėra e, taip, kad jos yra mažesnių ūkininkų uh, Um, partnerės. Ir problema yra ta, kad atsiranda didžiulės milžiniškos fermos ūkiai, e, daug yra užsienio kapitalo ir tokiu atveju neturėtų būti tiesioginių išmokų. Labai atidžiai reikia iš šį klausimą pasižiūrėti. E, toliau e, bendras rinkos organizavimas. Vėlgi reikia atsargumo, nes e, pieno cukraus sektoriai jau yra išbraukti. Dabar kalbama apie Egzistuoja bendras rinkos organizavimas šiems kultūroms, taip pat e, medvilniai. Bet mes e, matome, kad bendras rinkos organizavimas yra tarsi prieš tą sistemą, kurios siekiame. Galbūt tai e, išliks ateityje, tačiau turime labai atidžiai iš šiuos dalykus žiūrėti. Galiausiai noriu padėkoti dar pranešėjui, linkiu jam geriausios kloties. Prašom, ponas Dės. Ne, pirmą Dantę, paskui Dės. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau padėkoti Luisai Kapolas Santos už šią diskusiją. Vieną galim konstatuoti, dar daug turime kalbėti apie detalės ir apie svarbiausius elementus. Vono Kapulas Santos pasiūlymas eina tinkama linkme, na, kažkuria prasme jis panašus į komisijos pasiūlymą, tačiau, aišku, tobulesnis, tačiau turime toliau jį gerinti. Vis dėlto norėčiau pritarti pranešėjui ir manau, kad tinkama atskirti bazinės išmokas ir išmokas susijęs su ekologija. Tačiau ir toliau dar reikėtų kalbėti apie šį klausimą, kalbėti apie ūkius nuo trijų iki 20 hektarų. Turime kalbėti apie ekologinės priemonės. Šiandien išsakyta skirtingų požiūrių, būtent todėl, kad skirtinga padėtis visose valstybėse narėse. Apgailestauju, kad komisijos pasiūlyme Yra daug pasiūlymų susijusių su biurokratijos didinimu. Kaip šiandien buvo pasakyta, negalime sau leisti didinti biurokratijos atsižvelgiant į esamą padėtį visose valstybėse narėse. Bendro žemės ūkio politika turi būti suderinta taip, kad jeigu kad būtų ribojamos biurokratinės išlaidos, nes priešingai ūkininkai nepritars tokiai politikai. Negalime reikalauti iš ūkininkų mm, patirti papildomų išlaidų ir nepasiūlyti jiems e, nieko mainais. Iš tikrųjų, tebėra nemažai probleminių klausimų. Pavyzdžiui, e, prieš porą savaičių 100 hektarų ūkį turinti ūkininkas pasakė man, kad 80 e, procentų savo e, žemės nuomoje, 20 procentų yra jo nuosava žemė. Ir jis turėtų mokėti 7000 eurų už žemę, kurios jis negali dirbti. Ir jeigu dar turi 7 procentus tos žemės atidėti, tai jo išlaidos dar e, labiau išauga. Jis turėtų sumokėti 15 tūkstančių eurų. Taigi jeigu jo su ekologija susieta veikla reikš didžiulės išlaidas, tai aišku, šis ūkininkas tikrai nepritars siūlomams priemonėms. Tokie pasiūlymai yra uh, nerealistiniai, jie kenkia ūkininkams. Viena šiandien kalbėjusių kolegių sakė, kad e, ekologiniai reikalavimai turi būti skirtingi visose ES regionuose, pietuose, šiaurėje ir taip toliau. Galbūt reikėtų Tiesiog pasakyti, kad atitinkamą procentą visų išmokų turėtų valstybės narės skirti ekologinėms priemonėms. Ir galbūt, pavyzdžiui, 5 procentus reikėtų skirti prisitaikymui ar papildomoms priemonėms. Ir dar dėl aktyvių ūkininkų apibriešties. Galbūt būtų gerai, jeigu komisija pateiktų uh, pasiūlymą, kaip apibriežti aktyvų valdininką. Gal mes galėtume kaip pavyzdį e, panagrinėti tokius kriterijus ir atitinkamai apibriežti aktyvų ūkininką. Galbūt tai mums padėtų žengti ir tolesnius žingsnius. Aš mielai išklausyčiau, ką komisija pasakytų apie tai ir mums būtų paprasčiau, kuriant apibrieštis toliau dėl perskirstimą. Manau, kad reikia ieškoti alternatyvaus pasiūlymo. Komisijos pasiūlymas tikrai netinkamas. Aš linkiu pranešėjų sėkmės. Mes esame pasirengę aktyviai bendradarbiauti ir tikėkime, kad galutinis rezultatas bus palankus ūkininkams. Dėkuoju. Norėčiau taip pat e, padėkoti pranešėjai už tam tikrus paaiškinimus. E, Man e, žalesis elementas atrodo e, gana sudėtingas dalykas, e, nesuvokiamas pasiūlymas, žiūrint iš ūkininko pozicijos. Man atrodo, kad ūkininkai turėtų gauti išmokas pagal hektarus, pagal plotą. Mm, pagal hektarus ar plotą, kuris e, yra siejamas su bio įvairovė, nes kitaip kils daug problemų. Manau, kad pranešėjas pasiūlė įdėkti diversifikavimą ir daugiau aiškumo dėl diskusijose dėl to žavio elemento e, buvo, reikėtų taip pat pasakyti, kad um, e, baltyminės kultūros taip pat prisideda prie bioįrovės. Paminėsiu Lucerną, ji yra labai gera kultūra, kuri pagerina dirbožėmio kokybę, taigi turime apie tai daugiau galvoti. Ir prisiminkime, kad e, ūkininkams reikia tiek pasitikėjimo suteikti, tiek laiko numatyti prisitaikymui. Dėl to pasitikėjimo e, reikia galvoti, kaip bus aiškiai pasakyti, e, kokios priemonės privalomos bus įdėktos. Paminėsiu e, pagrindų vandens direktyvą. Dėl jos e, yra priimta nemažai priemonių. yra tikslai e, apibriežti, bet nėra aiškios priemonės, kaip pasiekti. Taigi reikia daryti taip, kad nesustarytų panaši situacija. Ir per pakeitimus mes e, galime daug ko pasiekti. Toliau. E, atsinaujinimas, e, naujų ūkininkų įsitraukimas į ūkininkavimą, tai yra labai svarbus, apie tai kalbėjau neseniai vykusioje konferencijoje. E, matome, kad daugia gyventojų Europoje, taigi kyla klausimas, ar mes užsitikrinsime nepriklausomumą apstrūpindami maisto produktais. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti kartu atsinaujinimą kaime, nes kitaip visos priemonės paprasčiausiai neturės prasmės. E, e, dar galiu pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse yra daug smulkių ūkių ir kartu atsinaujinimas nekelia problemų. Bet jeigu pasižiūrėsime į skaičius E, pagal e, valstybės ir pagal dirbamo žemės plotus matome, kad kai kur yra labai rimtų pavojų. Taigi, um, reikia galvoti apie tai, kad Mm, jeigu daug e, žmonių atsisakys ūkininkavimo, likę bus labai izoliuoti. Apie tai taip pat turime nepamiršti. To turime nepamiršti. E, aktyvus ūkininkas, man atrodo, kad turėtume turėti e, mm, tokią sistemą, pagal kurią kiekviena valstybė narė galėtų pati apibriežti uh, šį klausimą. E, kitas elementas - aplinkosaugos sąlygos. E, reikia nustatyti tam tikras sąlygas, e, reikia žiūrėti į tai, kaip tai E, taikoma tos priemonės skirtingose valstybėse narėse ir ar e, kokia yra konkurencija bendroje rinkoje, mes turėtume apibriežti gairias ir tiksliau apibriežti tai, ko tikimas iš šio aspekto. E, dar paskutinis dalykas - plotai, už kuriuos būtų mokama. Komisija siūlo pagalbą pagal hektarą ir tai reikia sėti su gamybos kiekiu mastu. Man atrodo, kad reikėtų kur kas tiksliau taip pat apibriežti šį klausimą. E, manau, kad e, sie, pagalba siemas su hektaru yra, ne, su plotu nėra geras kelias, netgi klaida nes gali atsirasti visokių dalykų, pavyzdžiui, hormonų naudojimas arba auginant vaisius taip pat bus uh, pradėtos taikyti tam tikros neleisnos priemonės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Kaplos Santos už daug protingų idėjų e, ir už apsilankymą Suomijoje, kuomet niekas neauga vasario mėnesį. Už tai taip padėkoju. Trumpai pakalbėsiu apie visus daiktus tą tvarką, kaip kalbėjo ponas Kaplos Santos. Žinoma, negalime tikėtis kompromiso e, dėl konvergencijos, tačiau dėl bio įvairovės skatinimo klausimo reikia papildyti kai kurios dalykus, nors kai kurie jau buvo išsakyti. 30 procentų klausimas. Turiu pritarti poniai Kostinger, kad tai būtų per lengvas kelias. Ir tai pasiūstume žmonėms e, prieštaringą signalą, kad galima skatinti ūkininkus daryti daugiau pagal pirmąjį ramstį. Būtų gerai, nieko čia blogai nebūtų. Tačiau kita vertus, Elizabeth Jėglė ir Peteris e, gali įtraukti mane į savo klubą, kai kalbama apie antrąjį ramstį ir apie tai, kas ten padaryta. Žinoma, į tai reikia atsižvelgti, nes yra daug valstybių narių, kur nemažai yra padaryta ir čia reikia turėti sveiko proto taip pat. Malonu buvo išgirsti, kad 3 hektarų reikalavimas turėtų pavirsti 20 hektarų reikalavimų. Būtų gerai, jeigu būtų bent 15. Kai kuriuose Europos regionuose nėra jokios prasmės, kai kalbama apie aplinkosauginės vertės, reikalauti E, kažko tai, nes nu, gamta nieko nereikalauja. E, čia ES kažkokius reikalavimus kelia. Turiu pritarti ir Džimui Nikolsonui ir šiek tiek detaliau pakalbėti čia, nes jeigu norime, jeigu pasiūsime piliečiams signalą, kad, kad Mes reikalavome paprastesnių taisyklių, o po to tas suprasnios tam, tam uh, e, virsta sudėtingesnė procedūra. Tai parodysime, kad uh, mes uh, iš tikrųjų kūrėme problemas piliečiams ir tai reikia turėti galvoje. Reikia tikrai rimtai galvoti apie supaprastinimą. Čia kaip vis gyvas draudimas e, visai ES. Negalime pasakyti, kad piliečiams iš karto, kad žemės ūkis iš staiga tampa brangesnis. Ar mažiau našus. Ir pagaliau e, paramos susijimas. Tai ji yra reikalinga kai kuriuose šalise, Iš tiesų mums reikia daugiau informacijos ir būtų įdomu išgirsti, kokia būtų apibrieštis, jeigu būtų leidžiamas perkelimas tarp ramščių. Ponas Kaplo Santos pats sakė, kad jeigu 25 procentai būtų antrajame ramstyje, tuomet reikėtų leisti daugiau negu 10 procentų perkelti. Tai yra labai svarbus klausimas, o aišku, neaiškios visos detalės. Tačiau apskritai e, puikus darbas. Ačiū pirmininkė. Šiandien aptarėme vieną svarbiausių, o gal ir patį svarbiausią pranešimą šioje Europos parlamento kadencijoje. Tai yra pranešimas susijęs su svarbiausia ES politika - žemės ūkio politika. O šioje politikoje tiesioginių išmokų klausimas yra svarbiausias. Aš norėčiau padėkoti ponui Kapulas Santos už jo nuveiktą didžiulį darbą. Ir kalbėdamasi su mumis, Jis stengiasi derinti savo poziciją, ieškoti kompromiso. Tai tikrai sunkus darbas, vertas didžiulės pagarbos. Bet e, visi kompromisai turi ribas. Ir ta riba yra ES teisė. Aš norėčiau iškelti tokį klausimą, apie kurį čia kalbama per mažai. Bendrosi žemės ūkio politika tai ne vien politinis klausimas, bet ir teisinis. Turime ES veikimo sutartį. Ir yra klausimai, problemos, apie kurias turėtume pagalvoti. Pavyzdžiui, ekologinių aspektų klausimas. Aš asmeniškai pasisakau už tai, kad kuo labiau ekologinė būtų žemės ūkio politika, kad šioje politikoje kuo labiau būtų atsižvelgiama į mm, aplinkosaugos aspektus, tačiau kol kas sutartis nenumato įpareigojimų ūkininkams nustatyti reikalavimus susijusius su ekologija. Dar rimtesni klausimai kyla su lėšų paskirstimu. Mes turime čia vėl pasižiūrėti į sutartį, jos 18 straipsnį, pavyzdžiui, kuriame yra draudžiama diskriminacija pagal priklausomybę kažkuriai valstybei nariai, pagal pilietybę. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvos ūkininkai gaus dviem, du kartus mažesnės išmokas negu Danijos ūkininkai pagal šią schemą, tai kyla klausimas, kodėl? Ar todėl, kad jie skirtingai ūkininkauja? Ne, dėl to, kad jie gyvena skirtingose šalise, skirtingose šalise. 39 sutarties straipsnis. Čia yra numatomos E, numatoma, e, kaip galima apibriežti BŽUP kriterijus. Čia kalbama apie regioninius skirtumus, bet ne valstybių narių skirtumus. Tai yra, galima atsižvelgti skirtumus tarp regionų, bet ne valstybių narių. Ir galiausiai 40-ame straipsnėje aiškiai e, draudžiama diskriminuoti žemės ūkio mm, žemės ūkio veiklą vykdančius darbuotojus ES. Ir būdamas Lenkijos parlamento Lenkijos atstovų jaučiu pareigą visas šias pastabas išsakyti. Lenkijos parlamentas neseniai priemė ir rezoliucijus ir kreipimusius, taip pat ir į Europos parlamentą, kuriame raginama atsižvelgti į šį teisinį aspektą, būtent į e, išmokų vienodą lygį, kad viskas būtų pagal, Europos, e, pagal sutartį dėl ES veikimo Todėl aš turiu konkretų prašymą. Prašyčiau, kad komitetas surenktų viešus klausimus, vieš, vieša, viešus klausimus susijusius su teisiniais aspektais. Mes daugiausia kalbame apie politinius ir praktinius aspektus, bet ne apie teisinius. Kokia būtų mūsų komiteto pozicija dėl teisinių aspektų susijusių su BŽUP, e, aspektų susijusių su BŽUP ir um, sutartimi dėl ES veikimo, kad žinotume, kaip e, ketiname balsuoti dėl reglamento. Turime pirmiausia išsiaiškinti, ar reglamentu nepažeidžiamos pagrindinės ES teisinės nuostatos Taigi aš prašyčiau ir pasisakyčiau už tokį, tokius svarstymus dėl teisinių aspektų ir taip pat reikėtų galbūt, kad įsikištų nepriklausomi ekspertai ir išsakytų savo nuomonę dėl šių aspektų, nes kol nebūsime tikri, kad reglamentas nepažeidžia ES teisės aktų ir ES sutarties, kokie be būtų kompromisai pasiekti, tikrai negalėsime balsuoti už šį reglamentą. Tai prašyčiau, kad e, šis mano pasiūlymas ir prašymas būtų apmastytas. Reikėtų tokių svarstymų mūsų komitete dėl teisinių aspektų. Ačiū, mes pasižymime jūsų prašymą. Galbūt tai, ką jūs pasakėte, galėtumėte išdėstyti raštu, kad viskas būtų tikslu ir aišku, kad pasiūlymas būtų aiškiai išdėstas raštu. Tai būtų labai e, gerai turėti. Na, visi e, norėję žodžio jau pasisakė, o dabar vėl kreipiuosi į pranešėją. Klausimas dėl išmokų lygio, kuris darytų įtaką pajamų lygiui Ir dar vienas klausimas. Tie ekolo, tas ekologinis aspektas, ar nuo jo turėtų priklausyti bazinė išmoka? Ir trečiasis klausimas. Ar pranešėjas galėtų pateikti daugiau informacijos raštu su konkrečiais skaičiais, kadangi e, svarstamas klausimas yra toks sudėtingas, kad e, mes norėtume turėti visą informaciją, kad galėtume tolesnį darbą vykdyti. Taigi atsiprašau už tokį savo prašymą, bet e, būtume tikrai dėkingi ir galbūt pranešės norėtų dabar apibendrinti šios dienos diskusiją. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes turime dar vieną temą aptarti. Pirmiausia, dėkoju visiems už išsakytas mintis ir už labai konstruktyvų pokalbio būdą, Man atrodo, salėje vyroja labai pozityvi atmosfera ir manau, kad tikiuosi, kad e, mums pavyks e, tokią atmosferą išlaikyti, nepaisant nesutarimų, iki šio dokumento diskusijos aptarimo pabaigos. Tačiau visų frakcijų atstovai pritarė, kad visi mes norime rasti sprendimus problemams, kurias iškėlė komisija. Ir mums reikia labai aiškios parlamento pozicijos kad galėtume pasiekti pažangos darybose. Norėčiau atsakyti visus klausimus, tačiau tikrai neturime tam laiko. Iš esmės, iki gegužės pabaigo vidurio aš pateiksiu medžiagą raštu, kad, sakykime, iki birželio mėnesio būtų viskas išversta. ir 18-19 dienai e, visi dokumentai šią temą jau bus jums pateikti. Todėl visų kolegų, kurie nori pateikti pasiūlymų, kuriuos aš traukčiau į pranešimą, prašau juos man pateikti raštu, kaip galima greičiau. Aišku, man būtų geriausia, jeigu juos pateiktumėte jau šią savaitę. Ir aš, aš kol kas dar e, pasirengęs esu dvišalių pagrindų kalbėtis. Visą tai yra labai sudėtinga, labai daug detalių yra, o kai kurie kolegos, kaip supratau, nesuprato visų biovairovės didinimo problemų, dėl tų dvigubų mokėjimų klausimų buvo daug. Aš, aišku, jūsų nekaltinu. Dėl tų dvigubų išmokų yra problema ta, kad tiesioginės išmokos pagal pirmąjį ramsti egzistuoja ir išmokos pagal agroaplinkosauginės priemonės pagal antrąjį ramstį, tačiau visa tai yra skirta tam pačiam žemės plotui. Tai yra visiškai teisėta tai ir valstybės narės gali taikyti tokią praktiką. Taigi mums reikia rasti techninį, teisinį ir etinį sprendimą. Visiškai akivaizdu. Daugelis žmonių čia kėlė įvairių aspektų, kalbėjo apie daugą. Aš pats turiu dar įvairių abejonių ir e, viskam techninį sprendimą galbūt galima bus sunku rasti, tačiau iš principo turime rasti sutarimą dėl formato šiai reformai ir strategijos. Išklausiau visiems jums rūpimus klausimus. Aš pabandysiu juos įtraukti į pranešimą, kurį aš turiu parengti labai greitai. Negaliu pateikti Jums išsamių atsakymų į visus klausimus, tam laiko nėra. Bet galbūt dėl paskutinių klausimų, kuriuos uždavė pirmininkas. Tiesioginės išmokos, kiek reikšmingo, reikšmingos jos yra ūkių pajamoms konkurencingoje Europos rinkoje. Kaip žinome, dažnai būna ir nesažininga konkurencija. Ir be dėlio tiesioginių išmokų tam tikra veikla iš vis sustotų. Mes norime, kad Europos ūkininkavimas būtų konkurencingas pasaulinėje rinkoje, bet tiesioginių išmokų padaryti tai neįmanoma. Daug kas e, kėlė abejonės dėl bazinių išmokų. Nemanau, kad galima numatyti bazinės išmokas, nenustačius taisyklių, kaip jas galima gauti nereikia visko maišyti. Jeigu tokiam baziniam išmokom nebus numatyta sąlygo, tai bus įvairiausių problemų. Jeigu bus tam tikra ekologiška išmoka, e, tam tikromis sąlygomis, tai turi būti sudarytas tam tikras sustarimas, kad jam būtų aišku, kad jeigu jis padarys tokį žingsnį, tai jis gaus tai ir tai, jeigu padarys taip, tai gaus tą ir tą. Pone Vojcechovskijai, norėčiau atsakyti, kad galbūt dėl teisinio aspektų mūsų tarnybos galės padaryti tinkamą reikalingą darbą ir galbūt galėsime ir uh, surenkti klausimus. Dėl viso ko teisingumo, tai mes kaip parlamentas teisėkuros institucija turime garantuoti, kad mūsų priimami teisės aktai yra teisėti ir esu tikras, tikras kad e, valdyba e, pritars tam. Taigi dar kartą dėkoju visiems už paramą, už pasisakymus. Kaip sakiau, aš esu pasirengęs aptarti visas jums, visus jums rūpimus klausimus. E, ar bare, ar koridoriuje, ar kur kitur. Ir priimti visus jūsų konkrečius pasiūlymus, kaip galima greičiau. Aišku, kad po birželio mėnesio bus ilgas darybų laikotarpis ir galbūt tikiuosi, kad galų gale mes parengsime stiprų nuoseklų pasiūlymą, kuris būtų vertas parlamento vardo. Ačiū. Na ir prašytume dabar tiesiog atsiliepti į pranešėjo prašymą. Manome, kad tai reikalinga, mums labai svarbus galutinis rezultatas, kaip galiausiai atrodys reglamentas. O dabar žodis komisijos atstovui. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde versuchen, es kurz wie möglich zu machen. Labai ačiū. Pirmininkė, bandysiu trumpai, nes jau labai vėlu. Dėkoju pirmininkui, dėkoju poniai Kaklosantos už tai, kad jis mums e, pristatė savo pradinės mintis šio klausimu. Mes e, suprantame, kad yra tam tikrų uh, sudėtingų aspektų ir galbūt reikėtų kai ką paaiškinti. Dėl valstybių narių konvergencijos komisija yra pateikusi pasiūlymą pagrįstą uh, suderinimų pagalbos lygmens tarp valstybių narių. Uh, bandoma um, remtis bendrijos vidurkiu, atsiras ir kitų veiksnių, uh, ne tik vidurkis manau, kad e, objekt tikslai yra ambicingi dėl e, aplinkosaugos elementų ir plotų ir išmokų dviejų dalių. Komisija siūlo du skirtingus skaičius. Šia prasme, tai, ką išgirdome šiandieną, atsižvelgia į komisijos pasiūlymą. Taip, e, yra klausimas dėl nuobaudų, e, kurios galėtų būti taikomos, nebent komisija pasiūlys darbo dokumentą. Valstybė tiksliau jau parengė komisiją dokumentą ir e, tarybai. Buvo numatytos tam tikros variacijos šio pasiūlyto modelio susiję ne tik tai su aplinkosaugos elementų ir baudomis, e, taip pat kalbam apie bazinį mokėjimą, bazinę išmoką. Jeigu valstybės narės nesilaikys taisyklių, tai e, gali būti numatytas aukštesnis negu 30 procentas, negu 30 procentų. Prisimenate, kas buvo su uh, E, plūdimų sistemą. Taigi moky, mokėjimai gali būti nustatyti aukščiau kaip 30 procentų. Ir e, tuo metu e, bazinė išmoka sumažėtų tiesiogiai. E, klausimas dėl padidinimo plotus e, iki 20 hektarų. Ir tada tik tai taikyti diversifikavimo elementą. Galbūt tą reikėtų taikyti aplinkos saugos požiūrio trose teritorijose, bet šiaip tai, man atrodo, yra per daug. Jeigu paimsime 20 hektarų, tai kai kurios šalis iš vis nepaklius į mm, tas naujas priemonės ekologiškas. Joms visai nebus taikomas. Šios priemonės tada visas pasiūlymas nebeteks prasmės. Taigi nesutiksime su 20 hektarų dėl sėjomainą kaip aplinkosaugos elemento dalimis, mes iškojame sprendimo, kuris atitiktų e, metinio išmokų principą. O sėjomaina užtrunka keletą metų ir dėl to kontrolė bus kur kas sudėtingesnė. Tokiu atveju ne, at, neduos rezultatų norimų tokia tvarka baltyminės kultūros. Tai bus e, susijęs su problemomis PPO mastu dėl e, žalio elemento. Buvo paminėta Natūra 2000. Mes Natūra 2000 e, statusą vertiname tai, kad mūkininkui ne, nesirastų papildomų įsipareigojimų. Valstybės narės sudaro planus ir uh, E, visose valstybėse naise e, nėra vienodai, skiriasi praktika. E, bandoma užtikrinti vienodas sąlygas, aktyvių ūkininkų apibrėžimas. Buvo sakoma, kad sistema yra pernelik sudėtinga ir atsiras pernelik daug biurokratijos. Būtent todėl mes žiūrime koks, į tai, koks galėtų būti modelis, galbūt jis turėtų būti pagrystas neigiamų sąrašų. Būtų įtrauktos tam tikros kategorijos ar veikla, kurios, kuriams nebūtų taikomi, e, taikomas tiesioginės išmokos. E, kitaip tariant, tam tikrais atvejais e, savininkas turėtų įrodyti, kad yra aktyvus ūkininkas, nes tai yra Taip yra daroma, bandant išvengti diskriminacijos. Mes norime e, išvengti bet kokios diskriminacijos. Tačiau galbūt atsakymas ir bus įrodymo naštos principo apgrėžimas mm, arba tam tikrų kriterijų įdėgymas dėl viršutinės ribos ir ekologiškų priemonių. Buvo kalbama apie šias dvi mintis. E, kalbama apie tam tikrą sumą, apie plotą, e, kuris siemas su ekologiniu aspektu, jeigu lėšos nepanaudotos pagal pirmąjį ramstį, jos turėtų būti pervestos į antrąjį ramstį. Tai buvo sakoma, Galbūt tai ir įmanoma, bet bus sudėtinga padaryti mm, administracinių požiūrių. Ir viskas tik taps dar labiau sudėtinga, nes atsiranda kitos uh, sąlygos, kurias kvantifikuoti bus sudėtinga. Pervesti lėšas į antrąjį uh, ramstį reikš, kad uh, tarp tų dviejų ramščių per, perskirstamos lėšos ir reikės tada kasmet vėl koreguoti daugiametę finansavimo programą. Ir dėl metų, kaip, pavyzdžiui, sužinoti, kad lėšos tais metais nepanaudotos pagal pirmąjį ramstį ir kaip jas pervesti. Nepamirškite, kad egzistuoja nepriklausomas programavimas, kurio negalima paprasčiausiai e, keisti kasmet dėl nelabai didelių sumų. ir dėl supaprastinimo ir e, papildomų išlaidų dėl biurokratinių reikalavimų. Komisija atliko poveikio vertinimą ir pa, būtent e, tas skaičius atsirado e, atlikus tą vertinimą neišlubų nurašė teisingumo auditorumai šią, šią, šią sumą skaičių. Valstybės narės, kurios yra įdėgusios gerus kontrolės mechanizmus, tikrai gali labai didelę dalimi sumažinti e, procentą patikrinimų vietoje. Tai reiškia, kad tikrai galima supaprastinti veiklą, sumažinti inspektavimo mastus, e, bendras rinkos organizavimas, e, reikia galvoti, kur yra tikras patobulinimas. Jeigu pasižiūrėsime į bendrąją reformą, į procentus, tikrai tai nebus 15 procentų, bus e, kitoks skaičius. Tačiau dėl įvairių priežasčių mes kalbame apie tos tiesioginės išmokas. Galiausiai e, deleguoti aktai reikia užtikrinti, kad deleguoti aktai bus paminėti pasiūlyme. Jie įdėks daugiau lankstumo pakankamai jo. Ir jie užtikrins tai, kad parlamentas visame procese turės deramą vaidmenį. Kitas dalykas - teisiniai klausimai. Mes esame e, įvertinę teisinių požiūrių pasiūlymus Labai atidžiai tą darėme ir galiu patikinti Jūs, kad pasiūlymai atitinka visus reikalavimus ir mes, e, ne, niekas neturėtų dėl to jaudintis. Nėra pavojos, kad e, kažkas atsidurs teisingumo teisme dėl to, kad suformuluoti atitinkamai pasiūlymai. Ačiū, neribojame kalbėjimo laiko, nes tema svarbi, tačiau yra pasiekmių tokio sprendimo. Dar pasakysiu, kad e, na, šiandien kalbėjome apie daug kontroversinių klausimų ir e, tie klausimai yra ir svarbus, ir gazdinantis netgi, kaip tos klausimus aptarti su pačiais ūkininkais. Buvo medės pranešimas, buvo kiti pranešimai, atrodė, kad einame su paprastinimo linkme, kad viskas bus aiškiau, paprasčiau, bet staiga pasirodė, kad viskas taip sudėtinga, taip painu, taip sunkiai suprantama, kad reikia apie viską dar labai nemažai pagalvoti, kokia dabartinė padėtis ir kur mus nuves pateikti pasiūlymai. Kokia dabar yra padėtis su darbo atverkė? Pono Vaitiehovskio e, klausimą nukeliame į gegužės mėnesio posėdį. Toliau darbo tvarkė buvo numatyta komisijos informacija dėl būsimų mažiau palankių kininkauti vietovių nustatymo kriterijų. E, komisijos sekretoriatas ir Žemės ūkio generalinio direktorato atstovai pateiks šią informaciją kitą kartą. Šiandien šiai temai neužteko laiko, aptarinėjome tiesioginių išmokų klausimą. Labai atsiprašome ir dėkoju visiems uždėmesi ir dar žodis e, poniai na, parlamento nariai norėčiau paprašyti, kad tada ta būtų nustatyta kaip galima greičiau, nes visose valstybėse narėse vyksta labai intensyvi diskusija. Be to, dar yra diskusija dėl antrojo ramšio. Nu, turime žinoti, kas yra tie mažiau palankus ūkininkauti regionai. Mums reikia aptarti šios klausimus, kaip galima greičiau ir klausimų tikrai turėsime daug. Visiškai susitinku su jūsų nuomonė. Ačiū. Dėkuoju kolegijai už tai, kad e, pasisakė. Menu, aš manau, kad labai svarbu mums išgirsti komisijos pasiūlymą dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių nustatymo kriterijų. Jie yra svarbus daugeliui žmonių. Taigi labai svarbu žinoti, kada ši tema bus mums pristatyta. Galbūt rytoj būtų laiko, nes dėl mano pranešimo turėjo vykti balsavimas, tačiau jis atidėtas ir galbūt tą laiką būtų galima panaudoti. Aišku, aš sekretoriatui nenurodinėsiu, kaip organizuoti darbo atverkę, bet e, tikrai norėčiau pasakyti, kad e, šis klausimas yra labai svarbus ir reikia jį svarstyti tada, kai gali dalyvauti daugelis narių. Ir mm, kol čia turime komisijos narį, tai galbūt dar užduosiu vieną klausimą. Jis minėjo 15 procentų, kurios, apie kuriuos kalba audito rūmai, tačiau e, jis sako, kad na, šis skaičius galbūt jau yra neberealus. Tai koks yra tas realus skaičius? Aukštesnis, žemesnis, koks jis yra? Komisijos atstovai yra čia, tai galbūt galėtų pasakyti, koks yra realus skaičius, kiek kainuos kokios bus administracinės išlaidos, kurias patirs valstybės narės įgyvendinamos komisijos pasiūlymus. Atsiprašau, kolegos parlamento nario, šį klausimą nukelsime į kitą posėdį. Komisijos atstovai galėtų galbūt užsirašyti šį klausimą ir jį atsakyti vėliau. Ačiū pirmininkė. Pritariu dviems oratoriams prieš mane. Tikrai šios diskusijos su komisija laukiame jau seniai. Pravėjusią savaitę uždavėme klausimą tarybai per plenarinę sesiją Strasbūre. Ir jį atsakyta buvo nepatenkinamai. E, buvo pademonstruota tikra, tikrai parlamentui nepagarba institucijos neturėtų elgtis taip kaip taryba. Jie pavėlavo atvykti ir nieko iš tikrųjų iš esmės nepasakė. Taigi turime dar kartą apie tai kalbėti, reikės skirti tinkamai laiko šiam klausimai. Sekretariatu. Dėkoju visiems už pastabas ir mm, galbūt pirmininkai Dekastrui sekretariatas galėtų tas pastabas perduoti ir turėtume mm, viską aptarti su komisija ir susitarti su komisija, kad būtų numatytas laikas pristatymui ir diskusijai. Dėkoju visiems, dėkoju vertiems, atsiprašau, kad užtėsėme posėdį, bet tai buvo neišvengiama. Ačiū.